Okay, dear colleagues, good morning. Let's start today's meeting. And I... Labas rytas, kolegos, pradėkime posėdį. Dabar perėsiu prie vengrų kalbos. Pirmas darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Praėjusį trečiadienį visiems išsiuntėme informaciją. Paminėjome pono Prisnadevskį pranešimą dėl Krasnodėpskį pranešimą dėl e, Europą 2020 darbo atvarkės. Šį klausimą mes atidėjome kitai dienai. Taigi, ar visus tenkina dabartinė darbo atvarkė su tuo atidėtų klausimu? Antras punktas. Posėdžio protokolo tvirtinimas. E, protokolas jums yra pateiktas, ar turite pastabų? E, tai yra posėdžio vykusio kovo 14 ir 15 dieną protokolas. Jeigu neturite dėl jo pastabų, protokolą tvirtiname, nebent kas nors prieštarautų. Trečias darbo tvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Vertimas šiandien posėdis verčiamas į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, graikų, ispanų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, bulgarų ir rumunų kalbas. Šiandien yra verčiama į šias kalbas. Taip pat noriu visiems priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. Toliau 2016 m. kovo 14 dienos koordinatorių posėdis. E, koordinatorių priimti sprendimai. Kovo 16 dieną buvo išsiusti visiems e, komiteto nariams. E, nesulaukėme jokių reakcijų ir e, pastabų dėl šių sprendimų, todėl šios sprendimus tvirtiname. Pirmininkės pranešimai baigti. Dabar turime vieną nuomonę, dėl kurios turime balsuoti. Pono Krasnodevski pranešimas yra atidėtas, balsavimas dėl jo atidėtas. Dabar balsuosime dėl nuomonės dėl e, jungtinių tautų e, konvencijos dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo. E, pranešė yra ponia Silvija Kosta, dėja ji šiandien negali dalyvauti. E, ši nuomonė buvo pristatyta vasario 17 dieną, pakeitimus reikėjo teikti iki e, vasario 25 dienos, buvo pateikti 79 pakeitimai, dabar galime perėti prie balsavimo. Ar visi turite balsavimo korteles? Kezdhetjük? Ar galime pradėti? Okay, and uh, I switch uh, to English if it's better. Na, perėsiu prie anglų kalbos, galbūt visiems bus patogiau. Pirmas pakeitimas, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašom. Open the vote. Pradedame balsuoti. Working? The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Amendment 10. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, pritarta, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, atmestas. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Atmestas. Trečias pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Ketvirtas kompromisas kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Penktas pakeiti... kompromisas kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Šeštas kompromisas kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 40 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 45 pakeitimas. Turime pakeitimą žodžiu Ilhan Kiučiuk Pakeitimo žodžiu kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė susilaikė, pritarta. 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 66 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 67 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė Pritarta. 69 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 73 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad Atmestas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 75 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 77 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 78 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Okay. If anybody voted. Jūs jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Dėkoju kolegoms. Yes. 25. 25 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Puikus rezultatas. Sveikiname pranešėją. Thank you. Thank you very much. And now let's continue with the other Dėkoju, dabar perėmėme prie kito klausimo. Silence, please. Prašau tylos. Folytassuk kollégák, a következő nap. Kalagos. Perikime prie kito klausimo darbo atvarkėje. Ir tai yra Europos, jaun... Europos Sąjungos jaunimo strategijos įvertinimas 2013-2015 metai. Aš esu pranešėję šio klausimu. Komisija ir taryba patvirtino šią strategiją. O dabar mes į ją sureaguojame, parengdami savo iniciatyvą pranešimą. Jaunimo politika yra labai svarbus klausimas, turint omenyje iššūkius, su kuriais susiduria šiandieninis jaunimas. Du kiti komitetai irgi prisidės prie šio pranešimo, tai yra užimtumo komitetas ir biudžeto kontrolės komitetas. Jie taip pat parengs savo nuomonės ir kalbės apie tai, kaip yra naudojamos lėšos. Gruodžio tre, trečiąją dieną praeitais metais mes surengėme svarbų susitikimą jų aptariant, jaunimo strategiją aptarti ir atitinkamas komisaras taip pat buvo atvykęs. Taigi visas klausimas buvo aptarnėjimas gan detaliai. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 25 diena, 3 valanda po pietų. Balsuosime komitete gegužės 30 dieną. Na, o dabar, kaip pranešėjai, aš norėčiau trumpai pristatyti pagrindinius savo pranešimo elementus. Taigi, aš kaip pranešėja turiu pripažinti, kad e, tai yra trečiasis jaunimo strategijos ciklas. Mes aptarėme tuos tikslus, kurių jau pasiekėme. Žmogiškasis socialinis kapitalas, kurį sudaro jauni žmonės, yra vienas svarbiausių ES privalumų. <clears throat> tai yra mūsų raktas į ateitį ir dėl to ES ir jos valstybės narės privalo, kiek įmanydamos, pasinaudoti šio potencialu, turint omenyje jo kūrybingumą, įgūdžius Ekonominė krizė palėtė jaunų žmonės labai smarkiai ir matome didelius atotrukius tarp tam tikrų jaunų žmonių grupių. Kai kurie jaučiasi nustumti socialinėme gyvenime, visuomeninėme gyvenime ir kartais tiesa, kad kyla ir socialinės atskirties pasiebumo rizika. Dėl to valstybės narės ir komisija nuo 2013 iki 2015 metų ir toliau tęsė darbą, bandydamos e, užtikrinti geresnį integravimą į darbo rinką, užim, geresnį užimtumą, socialinę įtraukti ir aktyvesnį dalyvavimą politinėme gyvenime. Mes turime surasti sprendimų svarbioms problemoms, tai yra mažinti nedarbą, ypač jaunimo nedarbą, nedarbą gerinti jaunimo gyvenimo kokybę, kurti geresnės perspektyvas, socialinę įtraukti ir taip pat kovoti su smurtingu radikalėjimu. Tai yra pagrindiniai tikslai. Tiems tikslams įgyvendinti mums reikalingas artimas bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių, valstybių narių, komisijos ir kitų ES agentūrų. Turime vykdyti integruotą, koordinuotą politiką, švietimo mokymo, socialinės politikos, užimtumo politikos, kultūros, sporto ir visuomenės veikatos srityse, kadangi tai yra pagrindinės sritis. Kitas laikotarpis nuo 2016 iki 2018 metų. E, jo metu turėtumėme skatinti jaunimo dalyvavimą įvairiose gyvenimo srityse, turime padėti jiems surasti darbą, ir tapti aktyvesniais piliečiais. Taip pat laisvanorystė, laisvan, laisvanoriškas darbas, aktyv, aktyvus dalyvavimas pilietinėme visuomeninėme gyvenime. To siekiame iš dalies ir per Erasmus programos įgyvendinimą, na, o socialinių fondų lėšos jaunimo užimtumo iniciatyvos irgi čia labai svarbios. Dabar, žvelgiant į ankstesnį laikotarpį, matome tam tikrų pozityvių tendencijų, taigi padarėme šį beitą, bet turime nuveikti daugiau. Vis dar egzistuoja dideli skirtumai tarp įvairių valstybių narių, taigi mes privalome atkreipti dėmesį į tokias problemas kaip e, mokyklų nebaigimas, kiek e, vaikų iškrenta išmetami yra iš mokyklų. Taip pat matome šiek tiek pozityvių tendencijų, taip pat e, švietimo srityje, bet nuo 20 iki 24 metų amžiaus e, jaunuoliai baigia vidurinį išsilavinimą, nuo 30 iki 34 metų matome vis daugiau žmonių besimokančių universitetuose ir įgyjančių diplomus. Tačiau vis tiek dar yra problemų dėl to, kiek jaunimas dalyvauja politinėme gyvenime. Bet aišku, socialinius žiniasklaidos socialinių tinklų dėka jie labiau įsitraukia į tokį gyvenimą ir turime socialinė žiniasklaidos pagalba suaktyvinti jaunimo dalyvavimą pilietinėme visuomenėje gyvenime. 2000 14 metais kas antras jaunuolis buvo kokio tai organizacinio klubo narys, kas ketvirtas jaunuolis e, užsėmė laisvanorišką veiklą, tai irgi yra pozityvi tendencija ir turėtumėme ją toliau puoselėti. Toliau kokybiško darbo paieškos. Tai yra problema daugeliui jaunų žmonių, dėl to jiems sudėtinga kurti šeimas ar tapti finansiškai nepriklausomiems. Uh, jaunimo nedarbo skaičiai mažėja, bet skaičiai vis tiek dar neramina. 8,7 milijono jaunų žmonių Europoje yra ilgalaikiai bedarbiai. Daugiau nei 3 milijonai jaunuolių priklauso tai grupiai, kurie nei, žmonių grupiai, kurie nei dirba, nei nesimoko Ir aišku, skurdo socialinė atskirtis yra didžiulis pavojus 27 milijonams jaunų žmonių. Skurdo mastai jaunimo tarpe yra didesni nei tarp kitų grupių ir tai irgi neramina. Dalinis darbas, pusė etato, taip pat e, ilgalaikė bedarbystė yra labai būdinga jaunimui Europoje marginalizavimas. Čia irgi matome didžiulių skirtumų tarp įvairių jaunimo grupių. Tų, tie, kurie iš, turėjo sudėtingesnę vaikystę, praeitį, iš varganesnių šeimų, migrantų šeimų arba jeigu jie priklauso kokiai tai mažumų grupiai, tai tada jiems sudėtingiau, arba tie, pavyzdžiui, kurie prieglaudose užaugo arba kurių tėvai uh, nėra išsilavinę. Tokiems jaunuoliams labai sudėtinga gyvenime. Ir labai dažnai jie tampa nedirbantis, nesimokantis asmenys. Ir aišku, taip pat tie, kurie yra iš kitokio, kitokios aplinkos, iš šeimų, kur, kur yra keliaujama, kur yra skatinama, skatinami vaikai mokytis, jų galimybės yra kur kas geresnės ir jie uh, mažiau linkę radikalėti arba būti marginalizuotais. Mano pranešime kalbama apie keturis, keturis dalykus. Pirmiausia, bendroji dalis, kur pateikiamos bendros rekomendacijos, antroji dalis užimtumas, švietimas, mokymas, trečioji dalis finansavimo vaidmuo ir ketvirta dalis dalyvavimas priimant sprendimus. Tai yra keturios pagrindinės rytis kurias aš aptariu savo pranešime. Pirmoje dalyje bendrosiuose rekomendacijose Aš akcentuoju tai, kad reikalingas struktūrinis dialogas su jaunimu, per jaunimo organizacijas mes turime turėti vietos regionės nacionalinės europinės struktūras ir turime bendradarbiauti jaunimo politikos rytyje. Taip pat turime surasti uh, ir suvienyti įvairius lygmenis e, tam darbui, ypatingai vietos regioninės organizacijas, kurios turėtų aktyviai e, dalyvauti formuojant jaunimo politiką, jau nekalbant e, apie šeimą, bažnyčią, kurigi suvaidina svarbu vaidmenį švietimo tikslais. Antroje dalyje - užimtumas ir švietimas. Aš kalbu apie apie tai, ką mes minėjome bendrame vakarykščiame susitikime su užimtumo komitetu. Būtent aš akcentuoju tai, kad labai svarbus yra įgūdžiai ir mes turime siekti geresnio koordinavimo, nes darbo rinką reikia pakoreguoti ir ji keičiasi pati, dėl to reikia mes turime keisti ir švietimo programas ir turime darbą sėti su švietimu, nes priešingų atveju jaunimas neturės tų įgūdžių, kurie yra reikalingi būtent dabar, kad galėtų sėkmingai surasti darbą. Dabar, kalbant apie neformalų į e, mokymasi, mokymasi visą gyvenimą, tai irgi yra labai svarbus dalykai. Taip pat abipusis e, įgūdžių ir diplomų pripažinimas čia yra svarbus. Tarp valstybinis e, įgūdžių ir diplomų pripažinimas yra labai svarbu ir būtina kuriant bendrą Europos darbo rinką. Taip pat aš kalbu apie įvairius, įvairias programas, europinės programas, kurios yra svarbios. Trečioji dalis - finansiniai ištekliai. Šioje dalyje turėtumėme paminėti Erasmus Plus programą, jaunimo užimtumo iniciatyvą, socialinį fondą, jaunimo garantiją, ir sangaudos fondus, kurie taip pat irgi prisideda, gal, jais galime pagerinti jaunų žmonių padėtį Europoje. Bet aišku, reikalingos ir naujos iniciatyvos bei programos. Ketvirtoji dalis, kur aš kalbu apie dalyvavimą priimant sprendimus. Čia akcentuoju tai, kad labai svarbu įtraukti jaunus žmonės į sprendimų prieimimo procesus, reikia sprendimus priimti apie juos su jais. Ir taip pat akcentuoju tai, kad sportas ir socialinė veikla yra labai svarbu. Bei akcentuoju ir laisvanorystę, kaip ir dar vieną neformalią švietimo ar užimtumo formą. Tai yra esminiai dalykai mano pranešime. Aišku, yra ribojamas e, tokių pranešimų ilgis, taigi negalime dėja aptarti visų svarbių aspektų. Na ir aš dėl to siūlysiu ir pati pakeitimų tekstui patobulinti ir laukiu ir jūsų indėlio, ypatingai šėlinių pranešėjų ir taip pat kitų parlamentarų kultūros komitete indėlio. Dėkoju uždėmesi. Na, o dabar liko 30 minučių maždaug šioms diskusijoms. Tai pirmiausia, pakviesiu šešėlinius pranešėjus pasisakyti, o po to kitus narius. Labai prašau pakelti rankas, kas norės pasakyti šešėliniams pranešėjams 2-3 minutės, kitiems 1-2 minutės. Uh, Pirmiausia, pradėsime nuo ponas Nieko. Ačiū, ponia, Bos, ponia Boskurt. Aš e, trumpai kalbėsiu, visapusiškai pritariu tam, ką jūs ką tik pasakėte. Sutinku su jumis ir pritariu jūsų nuomonį ir savo pakeitimuose. Pradėsiu nuo jaunimo forumo. 57 procentai jaunimo organizacijų mano, kad nėra pakankamai sižvelgiama jų nuomonė, kai yra formuojamos jaunimo politikos. Ir man atrodo, kad jaunimo organizacijų balsas turėtų būti išgirstas, kai yra e, kuriamos tokios, kuriama tokia politika, reikia atsižvelgti jų e, žinias ir patirtį. Duomenys ataskaitos rodo, kad jaunimas ypatingai susiduria su problemoms, ypatingai tie žmonės, kurie nei dirba, nei mokosi. Taip pat migrantai irgi yra nepalankiausia grupė. Ir dėl to mums reikia kurti horizontalius įgūdžius - verslininkystė, skaitmeninis raštingumas ir taip pat e, platesnės mobilumo galimybės. Tokiu būdu jauni žmonės gali susipažinti su naujomis kultūromis ir mes geriau juos parengėme jų tolesniam gyvenimui. Ir be to manau, kad laisvanoriškas darbas irgi turėtų būti stiprinamas mano šalyje, Bulgarijoje. Aš labai aktyviai dirbau jau dviejus metus laisvanorystėje skatinti ir turint omenyje pabėgėlių krizę, manau, kad laisvanoriškas darbas gali vykti ir už mūsų išorės sienų pabėgėlių prieimimo centruose. Būtent jauni žmonės galėtų sitraukti tą laisvanorišką darbą. Ir toks darbas turi būti pripažįstamas kaip neformalus mokymas. Iki 2018 metų turėtumėme parengti neformalaus mokymo strategiją ir ta, ta strategija mums leis pripažinti to, tokias neformalaus mokymo formas ir tokiu būdu suteiksime galimybių migrantams gauti išsilavinimą ir susirasti darbą. Tas asmo, kuris turi darbą, jau nėra pabėgėlis. Ir jeigu pasinaudosime tokiomis sistemomis, tai sukursime galimybių ir migrantams, ir jaunimui. Az árnyék jelentéstevők közül csak Mr. Csontis jelezte, Toliau pasisakys e, kitas šalies pranešėjas, e, ponas Žontis. Ar dar kas nors norėtų paprašyti Mm, žodžio. Žodis ponui žodis. Manau, kad e, jūs suteikėt žodį man. Norėčiau pasakyti kai kuriuos e, dalykus. Aš susipažinau su komisijos e, pranešimu skirtu jaunimo strategijai, taip pat susipažinau su jūsų pranešimu, dėkoju jums už jį. Uh, Man mm, kyla šiek tiek abejonių. Ar tai, ką teigia komisija, ir tiesą sakant, komisijos teiginė šiek tiek labiau nutūra nuo, nuo realybės, jūsų teiginiai yra artimesni. Manau, kad komisija neatspindi, e, tink, netinkamai atspindi jaunimo situaciją. Pranešime Yra tam tikri teiginiai, kurie, jeigu mes juos pasakytume jaunimui Graikijoje, nežinoma, Graikijoje yra susikloščius ypatinga situacija, kaip jie sureaguos. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, jaunus prancūzus, kurie e, Paryžioje stovi aikštėje visą naktį, jie ko gero sureaguos neigiamai, jie sakys, kad tas vertinimas yra netinkamas mes turime prisimti atsakomybę ir ne tik formuoti politiką ką mes darome tam, kad spręstume ateities kartų problemas. Jie galės teikti, kad nors, kad mes netinkamai sutelkime savo dėmesį. Jaunimo nedarbas šiuo metu yra neįtikėtinai didelis. Labai daug e, žmonių gyvena skurde. Jų, jų darbo situacija yra nepastovi. Jie žiūri kitus e, kaip į priežastį. Jie šioje visuomenėje trūksta, e, trūksta nuseklumo jaunimui, e, trūksta darnos. Kalbama apie neoliberalėją politiką. Ir manau, kad būtent ta politika ir atnešė šios rezultatus. Jeigu švietimas turi nusilenkti prieš rinkos taisyklės, manau, kad vis dėlto tai nėra tinkamas būdas, kaip turime šviesti aktyvius piliečius. Na, nesiplėsiu, bet tikrai man dažnai kyla tokia dilema, kai susipažįstu su tokiais pranešimais. Taip, mes esame išrinkti, mes turime atstovauti e, mūsų visuomenę ir spręsti tikras visuomenės problemas. Šiaip ar taip? Su šia strategija, ko gero, neišspręsime jaunimo kilančių problemų ir ne, neatsakysime jų reikalavimus. Tikrai yra daug nedirbančio jaunimo, e, yra Teigiama, kad trūksta socialinio solidarumo, egzistuoja kažkokios tiesiog džiunglės. Kaip visą tai galime spręsti? Manau, kad europiečiai savo jaunimui norė, turėtų siekti daugiau. Taigi tiek šį kartą. Bet norėjau pasakyti, kad pastangos mane džiugina. Manau, kad realybė yra dramatiškesnė negu yra teigiama šiame pranešime. Dėkoju. Ponas Džambatski. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pone Bočko, ir tikrai su dėliu susidomėjimu susipažinau su jūsų pranešimu. Norėčiau jūs e, pasveikinti dėl to, kad jis tikrai yra labai daug apimantis. Aš pritariu daugeliu jūsų pasiūlymų ir taip pat pritariu, kad dar turėtume pabrėžti kai kurias sritis. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad jaunimo organizacijų idėjos būtų išgirstos, kad būtų jas atsižvelgta, būtent kaip formuojamos jaunimo politikos. E, jaunimo klausimai yra labai svarbus šiai strategijai. Pranešime jūs taip pat pabrėžėte būtent jaunimo organizacijų vaidmenį struktūrinėme dialoge tarp organizacijų ir politikos formuotojų. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į e, įgūdžių e, skirtumus. E, Tai turėtų atsižvelgti komisija. Aš žinau, kad nacionalinių regioninių lygių yra priimami sprendimai dėl šio klausimo, bet mes taip pat galėtume e, dalyvauti būtent tame mūsų valstybių narių vertinime. Labai svarbu, kad finansavimas ES būtų naudojamas tinkamiau, tikslingiau. Todėl priemonės turi būti supaprastintos. Aš Manau, kad mes politinė frakcija negalime pritarti daugeliu dalykų, pavyzdžiui, kai kalbame apie tai, kad reikėtų daugiau finansavimo valstybėms narėms. Manau, kad būtent pačios valstybės narės turėtų nuspręsti, kaip reikėtų leisti biudžeto lėšas. Jaunimas ES susiduria su daugeliu problemų. Daugelis tų problemų, daugelis jaunimo yra visiškai nusivylęs, taigi turėtume daug dėmesio skirti švietimui ir darbo rinkai. Na, ko gero, optimistiškai e, savo pasisakymo nebaigsiu. Turime vis dėlto tikrai kovoti dėl mūsų jaunimo gerovės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. remiantis to, kas yra sakoma šiame pranešime, tiesą sakant, negaliu uh, prieštarauti. Uh, manau, kad jis yra tinkamai paruoštas, nuoseklus, teisingas. Ir jame yra pakartojami tam tikri dalykai, kurie buvo taip pat uh, parengti šiame komitete. Kiti dalykai, kurie buvo parengti ir rašyti kitose pranešimuose. Uh, Manau, kad ši tema yra svarbi, reikia tikrai aptarti. Galbūt galėčiau vis dėlto prisidėti prie šių diskusijų ir aš. Mes ko gero pamirštame e, jaunimo situaciją. Jaunimui Didelę įtaką padarė taupimas, taupimo priemonės ir krizė. Kai kuriuose šalise yra per daug e, disbalanso. Yra nepastebima, kokia, kokia, kokia poveikį gali padaryti tas e, disbalansas mūsų struktūriniai politikai ir taip toliau. Ir jaunimas būtent e, patiria daug problemų. Šalyse skiriasi produkcijos modeliai, šeimos modeliai, bet vis dėlto dėl daugelio veiksnių jaunimo situacija yra sudėtinga. Jeigu turėtume keisti idėjas, kuriomis remiamės, reikėtų parengti tam tikras politikos rekomendacijas, kuriuose būtų atsižvelgiama į galimą poveikį. Kaip ką tik buvo paminėta, Šiame dokumente mes kalbame apie valstybių narių kompetenciją, o komisija turėtų tiesiog vykdyti koordinavimo, orientavimo ir paramos e, veiklą. Manau, kad mes parlamente turėtume klausti savęs, e, reikalauti iš savęs ir iš komisijos žengti dar e, didesnį žingsnį. Komisija turėtų būti lyderis šioje srityje, turėtų skatinti pokyčius politikoje. Mes nenorime nieko priversti, ką nors e, daryti ir nenorėtume daryti įtakos e, valstybių narių sprendimo galiai, bet vis dėlto turėtume skatinti tam tikros politikos formavimą, politikos, kuri pakeistų situaciją formavimą. Manau, kad komisija gali parengti bendrą veiksmų strategiją, tam tikras gairias susisietas su švietimu, turėtų kurti Europos tinklus, kurie būtų gerai parengti ir būtent kurie leistų susipažinti su kitų šalių situacija ir prie jos galbūt prisiderinti. Taigi, Europos uh, mechanizmai, e, standartai ir taip toliau turėtų būtent atsirasti šioje srityje. Tai nėra lengva, bet e, tai turėtų būti komisijos užduotis. Manau, kad tai yra sakoma pranešime, bet reikėtų tai dar labiau pabrėžti. Turime koordinuoti Europos fondus, Erasmus Plus, plus struktūrinius fondus ir taip toliau. Jeigu šios programos nebus susijėtos, nesiras sinergijos, tada vėl pradėsime kartoti senas klaidas, mes tiesiog švaistysime lėšas. Mes būtent taip leidžiame savo viešasias lėšas. Turime įvertinti, kokį poveikį daro šios programos, ar jos yra veiksmingos. Kartais tos programos veikia kažkaip lygiai grečiai. Jau Europos jaunimo iniciatyva yra viena, vienas iš pavyzdžių. Mes esame užšaldę biudžetą ir aš tikiuosi, kad biudžeto komitete įvertinimas bus atliktas ir situacija pajudės. Manau, kad šiame pranešime reikėtų skirti daugiau dėmesio šiai temai, turėtume reikalauti rezultatų turėtume skatinti komisiją įvertinti rezultatus šioje srityje. Pone Bilt. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, ką sakė ponas Huntis. Na, aš ko gero būčiau sureagavusi dar kitaip situacija valstybės narėse skiriasi. Vakar buvo kalbama, kad Lenkijoje jaunimas daug lengviau sitraukia į įmonių veiklą negu kitose šalise. Taisyklės skiriasi. Mes, pas mus Prancūzijoje labai sunku įkurti savo verslą, žiūrint iš administracinės, finansinės perspektyvos. Taigi manau, kad dar turėtume tikrai daug nuveikti Bet būtent šį darbą turi nuveikti, vykdyti valstybės narės, todėl kad situacija darbo srityje yra skirtinga. Dėkuoju, ponė Ferhain. Porą komentarų. Na, darbo rinkoje atsiveriančios galimybės yra svarbus klausimas. Manau, kad reikėtų skirti dėmesio um, skirtingoms valstybėms e, narėms, e, neturime, mokyklos neturi pakankamai ryšių su įmonėmis. E, reikėtų nepamiršti mūsų kultūros ir reikėtų taip pat skatinti geros patirties mainus. Uh, būtent reikėtų skatinti verslumą ir e, jaunimo kvalifikacijas. Taip pat e, tie, kurie nebaigia mokyklos, jaunimas, kuris negauna diplomo, taip pat turėtų turėti pasirinkimą, reikėtų kažkokio alternatyvaus modelio tam, kad kokio nors metodo tam, kad jis, e, tokie asmenys taip pat gautų e, kvalifikaciją. Reikėtų skatinti geros e, patirties mainus ir taip pat reikėtų šalinti skirtumus švietimo srityje. Reikėtų taip pat klausti, kaip gerusios praktikos modeliai gali būti panaudoti skirting, kitose sistemose ir kaip galėtume ruošti projektus tam, kad tie projektai būtent keistų esančias struktūras. Manau, kad galėtume atverti dar kitų naujų galimybių jaunimui, jaunimui, kuris nėra kvalifikuotas. Uh, bet turi kompetencijų, turi įgūdžių. Neformalusis mokymas taip pat yra svarbus. Nereikia tik formalaus švietimo, reikėtų pagalvoti, kaip e, tam, tikros, e, tam tikri įgūdžiai galėtų būti panaudoti, nes jie yra naudingi darbo rinkoje, kaip galėtume būtent perduoti tos įgūdžius jaunimui, e, mm, jaunimui, kuris e, neturi diplomų. Reikėtų skatinti tam tikrų alternatyvių modelių kūrimą. Bardzo dziękuję. Ja cię... Julie Ward. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad man dabar buvo suteiktas žodis, nes noriu sureaguoti į tai, ką sakė prieš mane kalbėjęs kolega. Pagalvokime apie tai, ko reikia jaunimui. Pirmiausia, jaunimui reikia gero išsilavinimo. Tokio išsilavinimo, kuris parengtų juos aktyviai veikti ne tik darbo rinkoje, bet ir realizuoti save gyvenime. Antras dalykas, darbo rinkoje reikia aiškių mechanizmų, kurie skatintų įsidarbinimo galimybės ir jaunimo užimtumą. Kalbant apie švietimą, šioje srityje turime ir savo strategijoje turime formalų tikslą. E, jis yra numatytas ir strategijoje 2020. Viena vertus mes norime sumažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičių. Kitas dalykas siekiame, kad e, tam tikras procentas e, jaunolių įgytų aukštą išsilavinimą. Tačiau man atrodo, kad tai, kas yra dabar siūloma, mums nepadės pasiekti tikslų. E, tarp jaunimo yra daug nusivylusių, nes jie negali visapusiškai panaudoti savo aukštojo išsilavinimo darbo rinkoje. Todėl manau, kad reikėtų labiau akcentuoti e, profesinį mokymą ir švietimą. Tas profesinis mokymas ir švietimas turi vykti įvairiais lygiais, nes būtent e, taip e, bus užtikrinta didesnė arba vietų paklausa. Kitas dalykas - mokymo programų turinys yra labai svarbus. Jį renkiant reikia konsultuoti su uh, įmonėmis ir galvoti apie perspektyvas darbo rinkoje. Taip pat reikia, kad jaunuoliai įgytų ir komandinio darbo įgūdžių, bet turiu pasakyti, kad dabar mokymo programuose toks mokymas nėra numatytas. Verslumas. Vien verslu, paties verslumo nepakaks. E, darbo rinkoje reikia skatinti verslininkus, kad jie norėtų priimti į darbą jaunus žmonės. Galbūt jiems porą metų galėtų būti taikomos mokestinės lengvatos, jeigu jie nusprendžia priimti į darbą jaunus žmonės, arba gali būti e, bendrai finansuojamos darbo išlaidos. E, na, pranešimas labai geras, aš jį labai vertinu, tačiau jame pasigėdau nuorodos į tai, kad reikėtų remtis tokias iniciatyvas, kaip pavyzdžiui, jūris, taip pat e, stažuotės jaunimui taip pat turi būti užtikrinta prieiga prie informacijos apie darbo vietas, apie tai, kur ieškoti darbo. E, jaunimo gyvenime yra ir dar vienas svarbus aspektas - tai yra būstas galimybė įsigyti būstą, to neturėtume pamiršti. Jeigu jauni žmonės e, įsidarbina, nori dirbti, jiems reikia būsto, jiems reikia kažkur gyventi, tai yra elementarus poreikis ir apie jį pranešime nekalbama. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Julie Ward. Ačiū. Labai džiaugiuosi skaitydama šį pranešimą ir tikrai pritariu tam, ką sakote, kad ES reikia sistemingesnio bendradarbiavimo, nes tarp valstybių narių e, yra daug skirtumų, skiriasi tai, kaip jos įgyvendina jaunimo politiką ir kokią vietą ši jaunimo politika užima bendrame kontekste, taip pat e, kiek yra įsiklausoma į jaunimo balsą. Aš e, labai nusivyliau tarp parlamentinių susitikimų, kuris vyko prieš kalėdas, labai nusivyliau, kad mano vyriausybės atstovas ne, neatvyko pasisakyti tame sutikime. Ir ta trumpa apklausa, kuri buvo atlikta keliose valstybėse narėse, man e, parodė, kad e, mano vyriausybė vyriausybės darbė yra daug trūkumų, kalbant apie jaunimą. Na, E, vyriausybė galvoja tik, tik apie tiks, švietimo tikslus, mokymo programas, tai yra labai siauras požiūris. O dirbdama šiame parlamente, girdėdama įvairių priežasčių, e, pavyzdžių iš įvairių valstybių narių, matau, kad yra tikrai puikios praktikos pavyzdžių įvairiose valstybėse narėse ir mes daug ko galime pasimokyti vieni iš kitų. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie uh, darbo vietas be garantijų. Jaunimą tikrai dažnai e, išnaudoja jokių skrupulų nepaisantis darbdaviai. Taupimo priemonės reiškia, kad e, atsiranda daug e, sutarčių, nes be garantijų jaunimas yra išnaudojamas ir tai tapo įprasta praktika tokiomis sąlygomis jaunimas net negali kalbėti apie būstą. Daugelis jaunų žmonių nori įsigyti būstą, nori oraus gyvenimo, nori kurti šeiminį gyvenimą, bet jaunimui labai sunku galvoti apie kitus dalykus, jeigu jie net nežino, ar savaitės pabaigoje jiems bus išmokėtas darbo užmokestis. Kai kurios organizacijos, kai kurios šalis, darbdaviai E, bendruomenės organizacijos e, naudojasi savanoriškų darbų kaip dar vienu būdu išnaudoti jaunimą. Na, savanoriškas darbas turi e, būti kelias link apmokamo darbo ir savanorystė negali pakeisti viešųjų paslaugų, valstybinių paslaugų, kurias turi teikti valstybė. Na, žinoma, puiku e, užsiimti savanorystę tu, kam, tam tikrą laiką, tačiau po to turi eiti kiti dalykai. Ir kitas dalykas, kaip jau, jaunimas nemato, e, savęs e, institucijose, valdžios institucijose ir jeigu jaunimui, e, jaunimas nemato, kad e, jis yra tinkamai atstovaujamas ES institucijose, dėl to ir prasideda įvairios Occupy akcijos įvairios demonstracijos, nes jaunimas nemano, kad jam atsiveria duris. Ir taip pat e, kitoniškas jaunimas, pavyzdžiui, gėjai, translyčiai žmonės taip pat neįsivaizduoja savęs jėgos struktūrose, valdžios struktūrose, to nemato ir neįgalieji, jiems netrodo, kad yra atsižvelgiama į jų nuomonę. Todėl, manau, mes turėtume daug glaudžiau dirbti su jaunimu jų sąlygomis, e, mes turėtume e, labiau ištiesti jiems ranką, priimti juos institucijose, kad jų balsas būtų išgirstas. Ir Aš nemanau, kad jūsų pranešime apie tai nekalbama. Jūs, jūs tikrai puikiai padirbėjote rengdama šį pranešimą, tiesiog aš manau, kad mums reiktų eiti dar toliau ir suteikti jaunimui daugiau vilties. Ačiū dabar Mikaela Šoitrova. Ačiū, kolegos. Noriu padėkoti pranešėjai. Manau, kad pranešime yra paminėti visi esminiai dalykai, kurių reikia, remiamasi struktūriniu dialogu, kuris vyko su jaunimu. Yra akcentuojama šeima, išsilavinimas, darbo patirtis ir taip toliau, taip pat ir savanoriavimas. Na, E, savanoriavimas yra jaunimo vertybių dalis. Bet čia norėčiau paminėti dar vieną aspektą, kurio trūksta. Investicijos. Mes norime investuoti į jaunimo ūkdymą, nes tai reiškia investicijas į Europos ateitį. Taigi, paramą jaunimui mes turėtume vertinti kaip investiciją į Europos ateitį. Taip pat turėtume išgirsti, įsiklausyti įvairių jaunimo ir vaikų organizacijų raginimus. Šios organizacijos daugiausia yra grindžiamos savanoriškų darbų, tai nėra profesionalų organizacijos. Toms organizacijoms sunku pasinaudoti sudėtingomis finansavimo priemonėmis, todėl pranešime turėtume raginti uh, E, finansavimo programas, racionalizuoti ir supaprastinti finansavimo programas. Pone Trupel. Yes, like to... Ačiū. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį vakar aptarėme per bendrą mūsų komiteto ir užimtumo reikalų komiteto klausimus. Kalbu apie neformalų mokymą. Manau, kad mes turėtume ypatingą dėmesį atkreipti į jaunuolius, kurie nebaigia mokyklos. Tai yra labai didelė problema Europoje ir turime iškių įrodymų, kad tokie kad pro, projektai įgyvendinami meno, srityje gali būti labai sėkmingi, jie gali suteikti, padidinti jaunimo savivartę ir padėti jiems siekti tikslų. Taigi manau, kad mes turėtume remti šiais projektais kaip pavyzdžių ir įtraukti juos į savo strategiją, nes daugeliu jaunų žmonių tai yra pagrindas, kurio remdamėsi jie gali e, toliau siekti išsilavinimo. Taigi manau, kad mes turėtume labai rimtai pagalvoti apie neformalų mokymą. Köszönöm szépen! Ha jól tudom, a bizottság részéről jelen van Harald Hartung. Dėkoju. Poniai Tripel, jeigu teisingai esu informuota, ponia Harting pasakys komisijos vardu. Ponas Harting, prašau. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad komisija labai sveikina pranešimų projektą, kadangi jame yra pritariama ir, sus, pritariama ir sustiprinamas yra jaunimo strategijoje pasirinktas požiūris. Ir aš norėčiau pabrėžti tris metodus, kuriuos turėtumėme sustiprinti ateityje. Pirmiausia, kaip teisinga pasakyta pranešime, tai yra artimas bendradarbiavimas tarp vietos regionės ir vietinio regioninio ir nacionalinio lygmens. Ir tik tai bendradarbiaujant visais tais trimis lygmenimis mes pasieksime pokyčių. Trečiasis elementas yra tarpšakinis požiūris. Jaunimo politika, nors tai yra es, esminė politika, bet visų problemų jie neišspręsime. Reikia derinti su žimtumo, švietimo ir daugeliu kitų sektorių. Na ir trečiasis požiūris yra daugiau laisvės suteikti jaunimui ir suaktyvinti jų dalyvavimą. Pone pirmininkė, yra trys dalykai, kuriuos dar norėčiau paminėti. Pirmiausia, tai yra ryšys tarp užimtumo ir švietimo, užimtumo galimybių ir švietimo. Antras dalykas, kaip e, tvarkyti su, poreik, e, su tais, kurie nedirba ir nesimoko ir toliau skatintis dalyvavimą. Kalbant apie švietimą ir užimtumo galimybės, mes švietimą vertiname plačiau. Būtent kalbame apie tai, kad jaunimui Turime suteikti galimybės pasiekti rezultatų švietimo srityje, privačiame gyvenime, socialinėme gyvenime. Tačiau turint omenyje didžiulį nedarbo lygį, turime daugiau dėmesio skirti užimtumo galimybėms. Ir dėl to mes sveikiname jūsų požiūrį pranešime, kur akcentuojamas dvigubas švietimas ir profesinis ūkdymas. Kitas dalykas Versininkystės dvasia, plačiaja prasme, būtent tam, kad žmogus pats galėtų planuoti savo gyvenimą. Ir dar vienas svarbus elementas yra įgūdžių pripažinimas, įgūdžių, kuriuos įgyja jaunimas per neformalų mokymasi. Ir dar vienas dalykas, tai jauni, nedirbantis, nesimokantis žmonės, mums tai yra didžiausias iššūkis, nes yra nemaža dalis tokių žmonių ir jų skaičiai iš esmės nemažėja, todėl negalime sakyti, kad pasiekėme pažangos. Taigi mums reikia artimiau bendradarbiauti su kitais e, visais sektoriais ir aš norėčiau pabrėžti tai, ką sakė kai kurie kalbėtojai, būtent reikalingas bendradarbiavimas tarp formalaus ir neformalaus švietimo, kad abi šios rytys būtų derinamos ir čia reikia pripažinti, jog pažangos dar nesame pakankamai pasiekę. Kitas svarbus elementas yra geriau sutelkti išteklius, ne tik per Erasmus programą, bet ir struktūrinius socialinius jaunimo iniciatyvos fondus. Dar vienas dalykas - tai yra jaunimo dalyvavimas. Mes matome, kad žmonės nusivylę demokratiniais procesais. Bet jeigu pažvelgtumėme atidžiau pamatytumėme, kad jauni žmonės politiškai yra gan aktyvūs, tačiau jie naudojasi kitais būdais, tokiais būdais, kurie nėra suderinti su tuo, ką mes darome. Ir mes jauni, Europos komisijoje numatėme tris žingsnius - sustiprinti tradicinį struktūrinį dialogą, toliau siekti naujo naratyvo, Europos naratyvo jauniems žmonėms ir taip pat uh, siekti ryšių su jaunimu per socialinę žiniasklaidą, per socialinę žiniasklaidą ir tinklus. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, tai pabėgėlių krizė, kuri parodė, kad laisvanorystė yra labai galinga jaunų žmonių tarpe ir mūsų visuomenėje. Ir tai yra tas dalykas, kurį stiprinsime naujoje strategijoje. Ja pradėsime dabar rengti ir jūsų pranešimas bus čia šiuo atveju labai mums parankus. Dėkuoju, pirmininkė. Prašau, ponas Huntis, bet labai trumpai prašyčiau. komission ότι Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Nežinau, Ar teigiamai supratau, jaunimo politinis elgesys yra šiek tiek išskirtinis. Aš norėjau paaiškinti, ką sakiau, atsiprašau, e, kad vėl paprašiau žodžių. Žinau, kad neįprasta vėl pasisakyti taip, kaip aš, bet norėjau kai ką išaiškinti. Tehát Csontis úr a bizottság képviselőjének tett fel egy kérdést. Tudna... Pone Huntis, jūs uždavėte klausimą komisijos atstovui, tai gal aš dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad jis atsakytų į klausimą apie jaunimo elgesį. Gal galėtumėte pakartoti klausimą, nes buvo problemų dėl vertimo. Tokia palis, gnomi, tai jo tik sero, tai desinitizat. Taip, ačiū ir labai atsiprašau, nes uh, Žinau, kad nėra įprasta mm, užduoti papildomą klausimą, bet aš norėjau štai ko paklausti. Komisijos atstovas teigė, kad jaunų žmonių politinis socialinis elgesys yra neįprastas. Arba toks specifinis. Tai aš norėčiau, kad jis gal geriau e, detaliau paaiškintų, ką jis turėjo menyje, kalbant apie jaunų žmonių politinį gyvenimą. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, aš nelabai supratau jūsų klausimą. Taigi mes e, nuomonio apklausose matome, kad dalyvavimas tradicinėme politinėme gyvenime jaunimo tarpe yra sumažėjęs. Ta matome kalbant apie dalyvavimą, pavyzdžiui, rinkimuose, vietos nacionaliniuose, europiniuose rinkimuose kur dalyvavimas vis mažėja. Kita vertus, yra įvairūs jaunų žmonių judėjimai, tokie specialūs judėjimai politinėms problemoms akcentuoti, kur jie labai greitai per socialinę žiniasklaidą susibūrė, išsako savo nuomonę ir išsako tą, tai, kas jiems rūpi ir veda dialogą su politikais ir verčia politikus imtis veiksmų. Taigi tai kaip mes matėme, tai yra tokios trumpalaikės koalicijos, sambuviai, sambūriai specifinėms problemoms spręsti ir po to perinama prie kitų problemų sprendimo. Tai reiškia, kad pasikeitė požiūris ir žiniasklaida kitaip yra naudojama. Ir mes turime į tai atsižvelgti, kurdami savo politiką ir suteikti jiems geresnės galimybės išsisakyti ir pasirūpinti, kad jų balsas būtų iškirstas. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, visiems už pasisakymus ir klausimus. Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir kitiems komiteto nariams. Man atrodo, kad turėsime galimybių siūlyti pakeitimus ir uh, papildyti pranešimą tomis idėjomis, kurias šiandien išsakėte. Taigi galiausiai tikiuosi, pranešimas bus išties labai vertingas. Sutinku su jumis, kad yra, aišku, apribojimų dėl pranešimo dydžio ir tikrai galbūt ne, neskiriu pakankamai dėmesio geros praktikos pavyzdžiams aptarti ir uh, ne, nesak, ne, ne, gal neakcentavau to, kad valstybės narės turi mokytis vienos iš kitų ir kad geros praktikos pavyzdžiais reiktų pasinaudoti formuojant jaunimo politiką, šeimos politiką. Taigi, manau, kad jūsų idėjos, jūsų rekomendacijos tikrai bus atspindėtos pranešime. Taip pat galime kalbėti ir apie tai, kaip ES ir ES komisija galėtų labiau padėti jaunimui ir tai galėtų būti ir mokesnės lengvatos įmonėms, kurios įdarbina jaunimą, arba išmoko šeimoms, arba išmokos būstui susirasti. Tokiu būdu būtų teikiama parama jaunimui ir padėtumėme tiems ypatingai, kurie yra sudėtingesnės aplinkos. Nebūtinai juk visi nebūtinai tie, kurie ir iš turtingos šeimos ir turi universitetinį išsilavinimą, bet galėtume padėti visiems kitiems, galbūt ne tiems, kurie nebaigia mokyklų ar yra iš sudėtingesnės praeities ar aplinkos, turi sunkumų, bet juk ir jie turi teisę į ateitį. Ir sutinku su jumis ir dėl to, ką jūs sakėte, būtent, kad dabar kalbėdami ir apie švietimą, dabar iš esmės pasikeitė baziniai dalykai, nes likščioliai mąstėme, kad visiems reikalingas universitetinis išsilavinimas, bet jeigu turi magisto diplomą menų srityje, nebūtinai labai lengvai susirasti darbą darbo rinkoje. Taigi jauniems žmonėms sudėtinga, nors jie ir turi aukštą išsilavinimą, bet to kartais nepakanka. Ir tiesa, kad gal mums nereikia tūkstančių žmonių su um, universitetiniais išsilavinimais ir diplomais, mums reikia ir profesinio ūkdymo, reikia žmonių, kurie užpildytų paprastus, paprastas darbo vietas ir prisidėtų kuriant šalies BVP. Norėčiau padėkoti ir komisijai už paramą ir išsakytas pastabas. Aš tikiu, kad kai pradėsime aptarinėti pakeitimus, parengsime galiausiai visoms frakcijoms priimtinus kompromisus ir tokiu būdu pagerinsime pranešimą. Taigi dėkoju už visus siūlymus ir visą jūsų atliktą darbą. O dabar norėčiau pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra. Dar norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra balandžio 25-3 valanda. Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas yra MVI galimybės gauti finansavimą ir MVI finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje. Mes e, aptarsime pranešimo projektą. Ekonomikos reikalų komitetas yra atsakingas už e, šį pranešimą. Mūsų pranešėjas yra Luigi Morgano. Ir mes žinome, kad MVI sudaro tikrai didžiulę mūsų bendros rinkos dalį ir dėl to galimybė gauti finansavimą MVI yra klausimas, kuris aptariamas jau kurį laiką. Įvairiose valstybėse narėse yra įvairių MVI tipų, jie vykdo skirtingus verslo modelius, jų finansinės struktūros skiriasi ir vystimosi stadijos, taip pat ir finansavimo formos yra įvairios. MVI dalyvauja ir kūrybinėje pramonėje ir taip pat e, tokios įmonės turės ypatingais iššūkiais. Ponas Morgano būtent ir išanalizuoja šiuos iššūkius. Prieš suteikdama žodį ponui Morgano, norėčiau pasakyti, kad pakeitimai turėtų būti pateikti iki 25 balandžio dienos, 4 valandos po pietų ir mes balsuosime dėl šio klausimo balandžio 30. Dabar žodis ponui Morgano. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas pristatyti e, šį pranešimo mm, pasiūlymą. Ši tema yra pribuota, nes e, ji e, būtent e, joje, čia, šiame dokumente kalbama apie MBI galimybės gauti finansavimą ir MBI finansavimo vyrovės didinimą kapitalo rinkų sąjungoje, Europos sąjungoje. Norėčiau pabrėžti, kad Mes čia tiesiog iš anksto pristatome tam tikras e, problemas, e, kurios bus išsameu aptartos e, INI. Tai yra ir ITRE dokumente, kurį parengsime kartu su ITRE. E, e, Taigi norėjau pasakyti, kad būtent e, mes čia aptarėme tam tikras temas, kurios vėliau bus iš, iš, aptartos išsamiau kitame dokumente. E, šis dokumentas vis dėlto yra svarbus, todėl kad mes jame pristatome būtent e, tai, ką mes išmanome. Mes žinome, kad šiam sektoriui skiriama per mažai dėmesio, ne, per mažai skiriama dėmesio jo potencialui. Paprastai, priešikai negu paprastai Mes parengėme šį pranešimą jau turėdami ekon pranešimą. Jis ir yra būtent atsakingas komitetas. Ir ten MVI kultūros ir kūrybos sektoriuje net nėra paminėtos. E, jos yra paminėtos tik tai e, būtent e, aiškinamojo dalyje. Taigi, mano manimu, reikėtų ir leisti suprasti e, kom komiteto nariams e, bent du svarbius dalykus. Visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad e, mažos ir vidutinės įmonės ir labai mažos įmonės taip pat yra labai svarbios, jos veikia kultūros ir kūrybos sektorija. Jos yra labai svarbios ne tik dėl savo poveikio investicijoms, augimui, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui. Jos yra svarbios taip pat ir todėl, kad skatina įvairovės, e, kultūros įvairovę ir kalbinę įvairovę. Ir antras e, dalykas yra tai, kad MVI susiduria su įvairiomis problemomis dėl savo struktūros, dėl savo um, charakteristikų. Pavyzdžiui, turi per mažai um, išteklių, materialinių, nematerialinių išteklių. Todėl, turi, todėl gauna per mažai garantijų, kurios yra suprantamos na, tradiciškai. Uh, Mm, ir todėl e, negauna finansavimo iš bankų ir negauna kreditų. E, šis tekstas e, buvo parengtas pasirinkus Ekon komiteto sausą kalbą ir norėjome įtraukti bent kelis šios klausimus, kuriuos turėjo kultūros komitetas įtraukti Ir mes norėtume, kad Ekon galtinėme pranešime būtent atsirastų ir mūsų pasiūlymai. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir ypač poniai Falkė už pagalbą. Norėčiau kai ką pabrėžti. Tekste mes norime parodyti, kad šis sektorius yra labai svarbus Europos ekonomikai. Uh, Todėl aš pateikiau skaičius, kuriuos pateikė Eurostatas. Paminėsiu 2014 metais asmenys, kurie dirbo kultūros rytyje, buvo 2,9 procentai ES darbo jėgos. Tai yra, tai buvo 6,3 milijonai asmenų. E, taigi šie procentai atitinka taip pat darbo jėgos dalį bankininkysės ir draudimo sektoriuje. Ir aš tikiuosi, kad būtent dėl šių skaičių bus susimastyta ir bus daugiau dėmesio skirta būtent ir šiai sričiai ekono pranešime. Bet ir apskritai apie tai, reikėtų pagalvoti visiems ir reikėtų žengti kitus žingsnius. Ir e, darbo vietos kultūros ir kūrybos sektoriuje e, e, kūrė taip pat pridėtinę socialinę vertę. Šios darbo vietos dažnai yra susijusios su kultūrinėmis, istorinėmis kompetencijomis. Ir jos yra, ta veikla yra vykdoma tam tikrose teritorijose su, tas darbo vietas sunku perkelti kitur. Šis, šiame pranešime rašoma, kad būtina užtikrinti e, galimybės gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms e, įmonėms ir labai mažoms įmonėms ir būtina e, skatinti žinių kūrimą, e, kad būtų atižvelgiama į pavojus. E, į pavojus, kurios kyla mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl kad jos yra mažai pasiruošusios buhalterijai. Ir taip pat e, reikėtų taip pat šviesti ir mm, bankų institucijas, kad lengviau suteiktų kreditus, nesuteiktų kreditų tik tradiciniams tradiciniams e, ekonomikos sektoriams. E, bankai tiesiog neturi pakankamai informacijos apie mažų ir vidutinių įmonių, e, mažų ir vidutinių pramonės įmonių ir labai mažų įmonių, kurios veikia šioje srityje veikla. Mes turime EBPO tyrimus ir juose yra teigiama, kad reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad e, intelektualinės nusavybės teisė turi būti mm, laikoma garantija ir priemonių reikėtų, nu, nu, reikėtų taip pat ir naujų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui mikrokreditų, e, e, venture capital, rizikos kapitalo priemonių ir taip toliau. Uh, Dar vienas dalykas, kurį pabrėžėme e, šio, šioje nuomonėje, yra tai, kad mes e, džiaugiamės, kad e, bus pradėta taikyti garantijų priemonė programoje Kūrybiška Europa. Nes tai E, yra e, vienas iš būdų, kaip galime spręsti e, tą poreikį gauti paskolas ir kaip būtų galima užpildyti atsirandančias spragas, nes komisijos vertinimu numatomas metinis finansavimo deficitas viršys 1 milijardą eurų. Neturėjome pakankamai vietos dokumente, todėl nepaminėjome dar vienos minties. Mes e, per pakeitimus pasiūlysime šią sumą didinti, skiriamą sumą didinti. Par, teiksime, kad būtent atsiras finansinis deficitas, finansavimas, finansavimo deficitas ir teiksime, kad e, pastovioms, e, stabilioms įmonėms, e, e, kurios neturi pakankamai aktyvų, reikėtų suteikti daugiau finansavimo. Na, taigi tokie būtų mano pasiūlymai ir, žinoma, susipa, su, su susidomėjimu išgirsiu ir kitas nuomonės. Dėkuoju. Dėkuoju. E, du šešėliniai pranešėjai paprašė žodžių. Visų pirma, pasisakys ponas Džambatski. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją parengus e, šį nuomonės projektą. Žiaugiuosi, kad e, tikrai šiame dokumente yra laikomasi mūsų įgaliojimų nes tikrai kalbama apie kultūros e, ir kūrybos e, sektorių. Džiaugiuosi, kad e, kolega parengė šį dokumentą. Kultūros ir kūrybos sektorius yra svarbus sektorius, todėl reikėtų skatinti ir jį, ir reikėtų skatinti taip pat ir darbo vietų kūrimą. Teisinių reikalų komitetas yra parengęs nemažai dokumentų, e, pavyzdžiui, apie autorių teisės ir taip toliau. Ir aš manau, kad e, svarbu, kad autoriai galėtų tęsti savo veiklą ir gautų atitinkamą atlyginimą. Daug e, asmenų, kurie veikia šiame, šiame sektoriuje, nėra dideli, tai nėra didelės įmonės. Štai dėl ko jiems reikia paramos iš ES. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad, yra, kad, kad pra prašo naujų finansavimo sistemų. Prie šios nuomonės reikėtų dar pridėti papildomų idėjų. Pavyzdžiui, e, MVI dalyvavimas Horizontas 2020 programoje galėtų taip pat būti įtrauktas į šį dokumentą, nors ši programa yra labiau skirta investicijoms. Taip pat reikėtų galbūt pagalvoti ir apie programą Kosmi. E, Mes e, kalbama apie. Aš, aš pateikiau pakeitimų ir aš tikiuosi, kad pranešėjas ir frakcijos mano pakeitimams pritars. Pone Evans. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad jo pranešimas yra geras. Ir e, gerai e, jį pristatė. Aš e, džiaugiuosi tai skaičiais tam palyginimui tarp kūrybos sektoriaus ir bankininkystės ir draudimo sektoriaus. Mes žinome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms sunkiau gauti finansavimą. E, Velse taip pat 99 procentai įmonių yra mažos įmonės ir mes priklausome nuo jų, būtent ten yra kuriamos darbo vietos, būtent tame kūrybinėme sektorija. Finansavimo sąlygos valstybės narėse skiriasi ir turėtume į šią problemą atsižvelgti. Manau, kad mes turėtume taip pat atsižvelgti į tai, kad e, mes e, lyginame valstybės narės, kuriuose tvirtinamos, tvirtinami teisės aktai, bet taip pat didelį vaidmenį vaidina ir vietos regioninės įmonės, nes kultūros e, ir kūrybos sektoriuje yra atspindima kultūrinė vairovė. Tai yra tikrai labai svarbu. Taip pat reikėtų skirti ir kitos finansavimą, ne tik iš bankų. Reikėtų uh, pasitelkti ir poten čia esantį potencialą. Jungtinė, Jungtinė karalystėje didelę įtaką daro kūrybinės Europos programai e, reikalaujamos garantijos. Nėra, nėra galimybės gauti papildomų taškų tam tikrais e, atvejais. E, dėl to susidurėme su problemu būtent, e, kai tas subjektas atstovauja tam tikrą kalbinę mažumą ir taip toliau. Dėl to aš pateiksiu pakeitimų. Vis dėlto manau, kad šis pranešimas yra geras. Pateiksiu pakeitimų ir tikiuosi, kad dėl to jis dar labiau pagerės. Pone Karvert. Dėkoju. Manau, kad Luigi Morgano parengė tikrai gerą nuomonę. Jis galima sakyti liečia tam tikras skaudžias temas. Pavyzdžiui, bankuose trūkstamos žinios ir taip toliau. Visos šios temos yra skaudžios. Kaip galime e, kūrybingą Europą perduoti ateičiai? E, neseniai mes e, kalbėjome apie vidurio laikotarpio peržiūrą ir reikės tikrai pagalvoti, kaip ta programa galėtų būti geriau finansuojama. Ir ne tik finansuojama, reikėtų gal pagalvoti ir apskritai apie svarbes šiai e, programai temas ir jos gyvendinimą. Manau, kad e, problemų šioje srityje kyla, e, kyla problemų dėl programos įgyvendinimo. Dar viena mintis, kurią norėčiau iškelti, yra štai kokia. dėrybų dėl vidurio laiko tarp finansavimo metu mes taip pat kalbėjome ir apie kūrybingą ekonomiką. Ir tų diskusijų metu dėmesį skyrėme ir struktūrinių fondų panaudojimui, tam, kad atsirastų ištekliai ir šioje srityje. Manau, kad struktūriniai fondai, kuriuos valdo daugiausia valstybės narės, Vis dėlto yra tokie fondai, apie kuriuos žinoma per mažai valstybėse narėse. Ir e, jie nėra e, taip gerai išnaudojami, e, kaip būtų galima juos panaudoti kūrybinėje ekonomikoje. Manau, kad struktūriniuose fonduose yra daugiau lėšų negu kad matome. Ir uh, Galbūt galėtume būtent šį klausimą susijęti, būtent su šiuo pranešimu. Reikėtų būtent komisiją ar valstybės narėses, pasi, narės pasitelkti potencialą, kuris yra struktūriniuose fonduose. To reikia tam, kad žmonės žinotų, kad tie fondai yra nes tose fonduose yra daugiau lėšų negu kad šioje programoje. Listánkon nincs több képviselő. Daugiau nematau norinčių pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijai. Ar norėtų kas nors pasisakyti komisijos vardu? Labas rytas, aš esu Raliuka Painter, dirbu Europos komisijos finansinio stabilumo generalinėme direktorate, tai yra finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalų sąjungos direktoratas. Norėčiau akcentuoti, kad komisija praėjusiais metais surengė plačias konsultacijas apie tai, kaip pagerinti prieigą prie finansavimo, palengvinti įmonių prieigą prie finansavimo visoje ES, ypač galvojant apie mažas ir vidutinės įmonės ir e, naujas įmonės, kurios dažnai dirba novatoriškose sektoriuose. Taigi po ilgų konsultacijų ir daugelio diskusijų, taip pat ir konferencijos, kuri vyko Briuselėje, komisija patvirtino praėjusiu rugsėjį veiksmų planą. Tai yra kelrodis planas, susidedantis iš 33 priemonių, kurias komisija norėtų įgyvendinti iki 2019 metų kad būtų palengvinta įmonių prieiga prie finansavimo. Tai yra vienas pagrindinių tikslų. Kitas e, svarbus tikslas yra užtikrinti didesnę finansavimo šaltinių įvairovę Europos įmonėms, pavyzdžiui, plėtojant nebankinius finansavimo šaltinius, tai yra verslo angelų tinklus, taip pat sutelktinio finans, sutelktinį finansavimą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis planas, kuris yra skirtas e, rinkos finansavimui didinti, e, yra susijęs ir su bankų skolinimu, nes daugeliu įmonių bankų skolinimas, bankų paskolos ir toliau bus svarbios. Ir šis veiksmų planas e, taip pat turi būti vertinamas ir kaip paramos priemonę bankiniam e, skolinimui. Ir dėl bankinio skolinimo komisija praėjusiais metais rengia konsultacijas, siekdama išsiaiškinti, kaip e, tos priemonės, kurios buvo patvirtintos po finansinės krizės, pavyzdžiui, kapitalo reikalavimai keliami bankams, padarė įtaką e, maž, mažų ir vidutinių įmonių finansavimui. Ir dabar mes svarstome, kokiu priemoniu imtis po tų konsultacijų. Galvojame, galbūt prireiks tam tikrų tikslinių priemonių, e, kurie sudarytų palankesnės sąlygas mažiausiams bankams skolinti įmonėms. Tarp priemonių, kurias pasiūlė komisija, e, yra ir prieiga prie finansavimo E, mes e, bandysime teikti informaciją MVI apie alternatyvius finansavimo šaltinius. Dabar mes kalbame su banko asociacijomis, su verslo asociacijomis ir svarstome, kaip būtų galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp bankų ir MVI. Kad, pavyzdžiui, tais atvejais, kai bankai atsisako išduoti paskolą įmoniai, E, jie tuo pačiu metu galėtų informuoti įmonės ir apie kitus įmanomus finansavimo šaltinius. Kitas dalykas e, - finansavimo ir paramos e, paslaugos teikiamos nacionaliniu, regioniniu lygiu. Mes siekiame sudaryti tokių paslaugų sąrašą. Mes žinome, kad kai kuriuose šalise tokios paslaugos egzistuoja, jos yra naudingos įmonėms, Ir mes dabar bandysime dėkti geriausią praktiką platesnių mastu ir vidutinės ar ilgosios trukmės laikotarpiu žiūrėsime, ar nevertėtų sukurti vienos bendros Europos platformos, kurioje įmonės ir investuotojai galėtų užmėgsti geresnius ryšius ir kaip, pavyzdžiui, padėti įmonėms užmėgsti ryšius su investuotojais. Kitas dalykas rizikos kapitalo plėtra. Viena vertus mes ketiname peržiūrėti dabar galiojančius teisės aktus, kita vertus e, sieksime įsteigti Europinį fondų fondą, į kurį pritrauktume valstybinį ir privatų finansavimą. Sieksime Europos lygių sukurti didesnį fondą, iš kurio galėtų būti remiamas rizikos kapitalas valstybėse narėse. Ir Tikėtina, kad šio mėnesio pabaigoje patvirtinsime ataskaitą dėl e, sutelktinio finansavimo padėties valstybėse narėse. Gilinsimės į e, įstatyminę bazę, į teisės aktus, kurie yra priimti valstybėse narėse, siekiant paremti sutelktinį finansavimą ir apsaugoti investuotojus. Taip pat aiškinsimės, kiek aktyviai yra veikiama tarp valstybinių mastų ir kaip šis finansavimo šaltinis, gana naujas šaltinis, galėtų būti toliau remiamas. Ir, kaip jau sakiau, turime ir kitų priemonių, kuriomis yra siekiama sukurti e, verslui palankesnę aplinką valstybėse narėse. Pavyzdžiui, sieksime derinti bankroto procedūras, daug dėmesio skirsime restruktūrizavimo procedūroms. Dabar mes taip pat konsultuojame su e, Teisingumo generaliniu direktoratu šiuo klausimu. Ir galvojame galbūt iki šių metų pabaigos e, pateikti minimalaus derinimo teisės aktų šioje srityje. Visos šios priemonės yra skirtos paremti prieigą prie finansavimo įmonėms ir užtikrinti didesnę įvairovę taip pat pasiūlyti daugiau galimybių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau vėl suteikti žodį pranešėjui. Gracija. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė ir kurie atsiūs pasiūlymus. Manau, kad yra pritariama minčiai, kad reikėtų skirti e, didžiausią dėmesį būtent galimybė, galimybė gauti finansavimą mažų ir vidutinių įmonių ir mikro, mažų ir labai įmonių e, galimybę gauti finansavimą ir to finansavimo e, įvairovė. Tai yra dar viena svarbi tema. Mes Manau, kad pateiksime gerą nuomonę ir e, toje nuomonėje bus tikrai parei, pateikiami e, kultūros e, ir švietimo komiteto reikalavimai. Turi būti atsižvelgiama būtent į tos iššūkius, kurie kyla šiame sektoriuje ir vėliau į, į Trekult pateiks kartu Damino pranešimą, tai bus padaryta prieš vasarą e, ir atsižvelgsime vėl į panašias e, temas. Ši problema yra skubi, jau seniai e, reikia ją stresti. Dėkuoju. Köszönjük szépen, és elérkeztünk a következő. Ačiū. Dabar kitas darbo tvarkės punktas kiti klausimai. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti šio klausimu? Jei ne, tada pranešiu, kad mes, kitas mūsų posėdis vyks balandžio 25 dieną, pirmadienį 15 val. o darbą pratesime e, balandžio 26 dieną nuo 9 ryto. Ačiū, labai dėkoju sekretoriato vardu ir pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams. Geros dienos.